Ne? Kągi, tuomet laikykime, kad vakarykštis, vakarykštis dienos protokolas yra patvirtintas. Ir dabar, prieš perinant prie pirmo mūsų darbotvarkės punkto, norėčiau informuoti Jūs apie tai, jog galerijoje yra atvykusi oficiali Pietų Afrikos Respublikos parlamento delegacija. Ji yra galerijoje. Ir ši delegacija atvyko į 14 tarp parlamentinį susitikimą tarp Pietų Afrikos Respublikos ir Europos Sąjungos. Taigi sveikinu ponę Marijam Luis Čaps. Ji yra parlamentinės asamblėjos su Pietų Afrikos Respublika vicepirmininkė, toliau ponas, ponas Tulas, jis yra tarptautinių santykių komiteto pirmininkas, o taip pat yra kiti penki Pietų Afrikos Respublikos parlamento nariai. Kaip žinote, ES ir Afrikos Respu, Pietų Afrikos Respublika dalyjasi tomis pačiamis vertybėmis, kaip demokratija ir tarp regioninis bendradarbiavimas. Ir Pietų Afrikos Respublika yra vertingas partneris pasaulyje, kuris susiduria su mumis, kartu su mumis, su tais pačiais iššūkiais, kaip pavyzdžiui, pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė. Taigi, tikimės, kad ir toliau galėsime tęsti, stiprinti, gilinti mūsų ryžius. Abu regionai, abi, šaša, abi, abi regionai bendradarbiavo ne tik tai spręsdami dabartinę krizę ir su jie susijusius iššūkius, bet taip pat rengėme bendrą valdymo struktūrą, kuri būtų naudinga mums abiems. Taigi dar sėki sveikinu Pietų Afrikos Respublikos delegaciją mūsų parlamente. Na ir dabar galime pereiti prie pono Broko pranešimo apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Taigi suteiksiu žodį mūsų pranešimui.